dėrybose nebuvo didelių techninių trūkumų. Ši rezoliucija yra pakankamai subalansuotas kompromisas ir aš jam pritarsiu. Ačiū kolegai Količekui. Dabar FD frakcijos vardu kolega Belderis. Vieną minutę.